yra naujų e, teisėkuros iniciatyvų ir bus naujų iniciatyvų, kiek jų reikės. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės punktą dėl Higgins pranešimo. Balsavimas vyks rytoj 11.30. Darbą tęsime e, rytoj ryte nuo 8.30 iki 2 valandos, o po to nuo 3 iki 11. Darbo tvarkė yra paskelbta ir ją galite rasti Europos parlamento internete.